Okay, uh, colleagues, so we... Mėly kolegos, dabar galime pradėti viešai transliuojamą posėdį. Aptarsime padėtį Gvatemaloje. Netrukus perėsime prie um, žmogaus teisų pažeidimų Gvatemaloje, bet prieš tai noriu išreikšti užuojautą uh, Gvatemalos gyventojams. Mes esame solidarus su jumis. Uh, Visiškai nesiniai Guatemaloje įvyko smarkiausias ugnikalnio išsiveržimas per 40 mečius, 110 žmonių žuvo ir daugiau kaip 300 sužeisti. Prieš dvi savaitės, kaip prisimenate, mes šventėme 30 Saharovos, Saharovo e, premijos jubiliejų. 2017 metais Lolita e, Šavės iš Gvatemalos tapo E, šios premijos e, e, finalis, finaliste. Ir ji taip pat išreiškė solidarumą su nukentėjusiais žmonėmis. Panašu, kad vyriausybė nesiema veiksmų tam, kad padėtų nukentėjusiems žmonėms, kaimelių gyventojams, uh, kaimeliai buvo nusiaupti, o žmonėms nepadedama atkurti savo namų. Na, o šiandien mes galėsime pasigilinti į žmogaus teisų padėtį Guatemaloje. Kalbėsime apie įvairias rytis. 2017 metais parlamentas e, e, paskelbė savo rezoliuciją. Ta e, rezoliucija pasirodė vasario mėnesį 2017 metais. Na ir ten buvo pasmerktas tas faktas, kad 2016 metais Gvatemaloje 14 žmogaus teisų gynėjų buvo nužudyti. Po to, kai buvo uh, E, paskelbta ta rezoliucija, buvo nužudyti dar 62 žmogaus teisų gynėjai per pastarąjį mėnesį, septyni tikrai siubingi įvykiai. Dabar dėl Gvatemalos institucijų. Ten svarstomi įvairūs įstatymai, bet jeigu jie būtų patvirtinti, e, būtų žengtas žingsnis atgal žmogaus teisų gynimas rytyje. Visiškai neseniai buvo bandyta išsiųsti iš Guatemalos e, Švedijos ambasadorių. Na ir taip pat e, e, imamas veiksmų prieš Ivan Velaskas, tarptautinės nebaudžiamumo komisijos vadovą. Tai tikrai labai blogi įvykiai ir dėl to Europos parlamentas atkreipė savo dėmesį Guatemalą. Na, o šiandien mes pasikvietėme du ekspertus, kurie mums plačiau nušvies padėti Gvatemaloje. Pas mus atvyko Nabelė Sibrien. Ji yra tarptautinės platformos skirtos kovai su nebūdžiamumu direktorė. Taip pat atvyko ir ponas Jorge Alberto Santos Contreras. Jis yra Jis yra vienas, jis dirba žmogus teisų gynimo srityje Gvatemaloje. Yra generalinis koordinatorius. Visų pirma, pane Sibrian. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, 2017 m. vasarį, kaip kad buvo ką tik paminėta, Europos parlamentas paskelbė savo rezoliuciją dėl Gvatemalos. Buvo e, nurodyta, e, kokia pažanga padaryta e, Gvatemaloje. Taip pat buvo e, paminėta ir tai, kad įvyko teisingumo aparato reforma, e, kad ta reforma buvo svarstama ministerijoje, buvo Taip pat numatytas ir e, perinamasis laikotarpis e, tai reformai. Taip pat e, vėliau buvo kovota su vairiomis problemomis, tokiamis kaip seksualinė prievarta ir prieš nepilnametę mergaitę. Turiu pasakyti, kad laikui bėgant Guatemalos kongresas tiesiog pamiršo konstitucinę reformą. Pastaraisiais metais, šiais metais Guatemaloje įvyko daug nusikaltimų ir buvo imtasi e, iniciatyvos, kad tie, kurie anksčiau buvo įvykdę baisius nusikaltimus, neliktų nenubausti. 2017 m. E, rezoliucijoje Europos parlamentas kalba apie tai, kad Gvatemaloje e, tvyrauja tiesiog e, nebaudžiamumo atmosfera. Ir žmonės Gvatemaloje jaučiasi nesaugus, ypač tie, e, kurie gina žmogaus teisės. 2017 m. rezoliucijoje Europos parlamentas kalbėjo apie giliai įsišaknyjusią nebaudžiamumo kultūrą. bet e, tikras paradoksas. E, štai neseniai Guatemalos e, vyriausybė norėjo iš šalies išsiųsti Švedijos ambasadorių, nes jis pateikė panašų pareiškimą kaip e, parlamento rezoliucija, kuri buvo patvirtinta praėjusiais metais. Ir Švedijos ambasadorius pareiškia, kad jis norėtų bendradarbiauti su nebaudžiamumo komisija. Taip pat buvo bandoma e, sukliudyti, e, kovoti su korupcija ir nebaudžiamumu. Ypač e, trukdoma dirbti komisarui Velaskesui. Guatemalos piliečiai, žmonės kovos su nebaudžiamumu komisija labai pasitikė. Jūs tikriausiai prisimenate, kad 2015 metais e, Gvatemaloje e, vyko didžiulės e, demonstracijos, žmonės išėjo į gatves, jie reikalavo, kad būtų kovojama su korupcija, su valdininkų neveiksmingumu. Na, bet e, buvo ir tokių e, e, grupuočių, kurios bandė sumenkinti tarptautinės kovos su nebaudžiamumu komisijos darbą. Bet dar norėčiau pridurti, kad e, nemažai ambasadorių, o taip pat ir e, JAF e, ambasada reiškia didžiulę paramą mūsų komisijai. Ir taip pat mus labai palaikė žmogaus teisų gynėjai Buvo ir tokių asmenų, kurie turėjo, turėjo tiesiog pasisamdyti asmens sargybinius, e, e, nes buvo tiesiog persekiami. Bet e, kodėl dabar buvo užsipultas Švedijos ambasadorius? Ogi todėl, kad Švedija yra viena iš pagrindinių mūsų komisijos finansuotojų. Tai Taip buvo pasiusta labai aiški žinia tarptautiniai bendruomeniai. Mes turime atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta. Negalima užmerkti akių. Turiu pasakyti, kad e, jau buvo paskelbtas pranešimas spaudai, jį paskelbė didysis e, keturioliktukas G14. Na ir ten buvo pasmerkti veiksmai, norint iš, išsiųsti iš šalies Švedijos ambasadorių. Na ir jeigu Gvatemalos vyriausybė gali viešai užsip, pulti Švedijos ambasadorių vien tik dėl to, kad jis pasidalino savo nuomonę, tai įsivaizduokite, kas atsitiktų paprastam Guatemalos piliečiui, jeigu jisai išdrįstų pasakyti, ką jis mano, jeigu išdrįstų pasidalinti savo nuomonę. Gerbiama pirmininkė, tikrai norėčiau paprašyti atsižvelgti į tą faktą, kad jau prieš vienerius metus Europos parlamentas prašė institucijų suteikti pagalbos Gvatemalai tam, kad ji galėtų kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Nu, mes norėtumėm, kad 2018 metais jūs ne tik mums padėtumėte ir toliau kovoti su nebaučiamumu ir korupcija, bet kartu su uh, kovos su nebaučiamumu uh, komisija padėtumėte ginti žmogaus teisės. ES turėtų kalbėti e, garsesniu balsu e, tam, kad jį išgirstų ir Gvatemaloje. Mums būtina jūsų pagalba. Jūsų pagalba būtų tikrai labai vertinga kovant su korupcija, nes korupcija dabar šalyje labai giliai įsišaknyjusi. Mes taip pat Europos parlamente esame pareiškę, kad yra būtina užtikrinti ir paramą vietinių gyventojų bendruomenėms. Europos parlamentas jau seniau buvo įsipareigojęs kiekvienais metais vertinti padėtį Gvatemaloje. E, mums yra būtina, kad e, būtų iš anksto konsultuojamasi su čia buviais gyventojais, vietiniais gyventojais, ypač pradedant vykdyti kažkokius projektus, e, kurie skirti būtent tiems vietiniams gyventojams. Nes jeigu su vietiniais gyventojais čia buviais nebus konsultuojamasi, tai tų projektų poveikis bus visiškai kitoks, atvirkštinis negu kad tikimasi. Mes dėl to esame tikrai susirūpinę. Jeigu ES valstybės narės nori padėti Gvatemalos čia buvėms, e, vietiniams gyventojams, jeigu norime užtikrinti, kad jų balsas bus girdimas, tai būtina su jais konsultuotis. Taip pat ir jungtinių tautų e, e, pranešėja dirbantį šio klausimu turėtų konsultuotis. Ji jau yra pareiškusi, kad būtina visapusiškai paisyti vietinių gyventojų teisų. Taip pat būtina laikytis anksčiau patvirtintų rekomendacijų. Dar norėčiau pridurti štai ką. Guatemala turi laikytis e, tų rekomendacijų, kurios 2012 metais buvo parengtos Urugvajui. Anomet Gvatemala toms rekomendacijoms pritarė. Tose rekomendacijose kalbama apie e, nuolatinės peržiūras e, susijusios su padėtimi pilietinėje visuomenėje ir taip toliau. Na ir tai jau buvo tam tikras kompromisas. Bet dėja, dėja, dabar prasidėjo trečiasis e, peržiūros e, etapas, jis prasidėjo 2017 metais, tačiau Gvatemala, Gvatemala dar nėra sukūrusi stebėsenos sistemos, kurie galėtų dalyvauti ir pilietinė visuomenė. Problema vis aštrėja. Taigi norime paprašyti, kad Europos parlamentas atkreiptų tai dėmesį. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Labai dėkoju. Dabar ponas Kantreras. Prašau. Labadiena visiems. Norėčiau pasveikinti visus, kas pirmininkauja šiam posėdžiui, kas jame dalyvauja. Labadiena, gerbėjai ponai ir ponės, ir aš norėčiau pasinaudodama šią progą įsakyti mūsų susirūpinimą dėl to, kad labai smarkiai blogėja žmogaus teisų padėtis mano šalyje. Tautų žmogaus teisų komisijos atstovai lankėsi praeitais metais, rugsėjo mėnesį mano šalyje ir jie parengė uh, ataskaitą. Ta ataskaita beje buvo dar paskelbta ir 2015 metais. Ir dabar 2017 metais išvados yra kur kas liūdnesnės nei 2015 metais. Ir iš tikrųjų taip yra dėl procesų, kurie prasidėjo dar 2017 m. rūpjūčio mėnesį. Ir tas procesas tebesitęsia. Aš kalbu apie tai, kad e, žmogaus teisų padėtis nuolat blogėja diena iš dienos. Nemažai žmonių nebegali lankytis mūsų šalyje, bet to e, bandoma nusigręžti nuo tarptautinės bendruomenės, e, kuri spaudžia Gvatemalą žmogaus teisų klausimais. Ir tokios politikos, e, e, izolacijos politikos laikosi šalies vadovai. Bet tokią politiką remia taip pat ir, ir Gvatemalos Respublikos. Ta, parlamentas. Čia galima kalbėti apie įvairius dalykus, bet akivaizdu, kad visi jie kenkia žmogaus teisų padėčiai šalyje. Šiuo metu Respublikos kongrese nagrinėjami yra keturi įstatymo, keturi, keturi įstatymų projektai. Visi jie pakeks žmogaus teisų klausimas. Pirmasis yra susijęs su nevyriausybinėmis organizacijomis. Uh, Tas dokumentas pažabos nevyriausybinio organizacijų teisę burtis į nevyriausybinės organizacijas, bet tos trukdys joms veikti, nes da, vyriausybė da, atsisako teikti jiems bet kokią uh, pagalbą. Be to, ketinama yra atšaukti nacionalinio susitaikymo da, įstatymą. Tas įstatymas. Va, uh, buvo labai svarbus. Ir jis turėjo užkirsti kelią da, tam, kad pasikartotų du nusikaltimai prieš e, žmoniją. Ir šiandien bandoma tą įstatymą pakeisti iš esmės. Trečias e, e, įstatymo projektas yra kaltinimų, susijęs su kaltinimu pateikimu. Ir pagal tą įstatymą daugybė asmenų, kurie šiuo metu yra kaltinami korupcija, galėtų ir toliau nebaudžiamai naudot, e, e, naudotis visomis turimomis privilegijomis. Iš tikrųjų, Respublikos kongreso nariai nori, kad tie asmenys, kurie šiuo metu yra laikomi kalėjime dėl darimo dalyvavę korupcijoje, būtų paleisti. Taigi jūs matote, kad e, įvairiais aspektais žmogaus teisų padėtis Gvatemaloje blogėja. Po to, kai Europos parlamentas paskelbė savo rezoliuciją 2017 metais 62 žmonės buvo nužudyti. Tik šiemet 13 žmonių buvo nužudyta ir du iš jų yra žurnalistai, kurie tyrė įvairius korupcijos atvejus Be to buvo nužudyti ir čia buvių bendruomenių vadovai. Taip pirmiausia yra susijęs su bandymu užgrobti tų bendruomenių žemės. Be to buvo pasikesinta nužudyti du asmenys. Vienas iš jų yra prokuratūros prokuroras, kuris domisi žmogaus teisų klausimais. Uh, o antras asmuo e, yra, e, trečias asmuo dirba tarp visos Amerikos čia buvių teisų komisijoje. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie tai, kad nuolat pažeidinėjami ir pažydinėjimus yra pagrindinės teisės. Dažnai įmamėsi, bandoma kriminalizuoti tam tikras veikas. Kurstomos yra da, labai uh, priešiškos, labai nepalankios kalbos žmogaus gynėjų atžvilgių. E, jų veikla yra viešai smerkiama, daug iš jų yra persekiojama, nemažai jų atsidūrė kalėjime. Įvairiose regionuose ir aš galiu paminėti e, vieną konkretų atvejį. Pavyzdžiui, Vienas atvejis yra Karagon Vera Para. Šiame regione Bernardo Gerešor protesto protestuotojų lyderis jau du mėnesius yra laikomas kalėjime. vien dėl to, kad jisai kreipėsi konstitucinį teismą, dėl to, kad su vietos čiavų bendruomenė nebuvo konstu, kons, pasikonsultuota prieš padedant statyti uh, uh, užtvanką hidroelektrinę. Be to, dar viena Rusijos e, kalnakasybos uh, įmonė taip pat e, vykdo neteisėtą veiklą čia abuvo teritorijoje ir dėl to 11 e, protestuotojų buvo sulaikyta. Taigi tai tarp sulaikomų asmenų yra nemažai žurnalistų, yra čia abuvo bendruomenių teisų gynėjai. Taigi galime kalbėti apie nuolatinę krizę, nuolatinę krizę žmogaus teisų srityje nuolat pažeidinėjama yra žmogaus laisvė, kėsinamasi jų fizinį integralumą. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, bet kuris vis dėlto yra labai svarbus. 2014 metais Buvo da, išnagrinėta viena byla ir buvo aiškiai pasakyta, kad e, Gvatemalos vyriausybė turėjo vykdyti viešąją žmogaus teisų gynėjų politiką. Ir e, iš pradžių mes visi tuo labai džiaugiamės. Tačiau Reikia pasakyti, kad neįpaisant to, kad Gvatemalos vyriausybė prisėmė įsipareigojimų žmogus teisų srityje, aštuoni vietos bendruomenių vadovai buvo nužudyti. Taigi žmonės yra žudomi, da, žmonės yra persikiojami baudžiamąją tvarką. Ir žmonės masiškai palaiko uh, tuos asmenys, kurie pasisako už žmogaus teisų apsaugą. Ir akivaizdu, aš pritariu tam, ką pasakė kolegė. Aš manau, kad labai svarbu yra ne vieną e, įgyvendinti, kas yra pasakyta 2017 m. vasario mėnesį, bet mes norėsime paraginti jūs parengti dar vieną rezoliuciją. kad atkreiptumėm dėmesį į tai, kad e, Gvatemaloje e, šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės, kad nepaisoma yra tarptautinių, bendru, tarptautinių organizacijų rekomendacijų, klesti korupcija, nebaudžiamumas, ypač e, teisės saugos gretose. Ir aš manau, kad gal net ir neužtektų dar vienos rezoliucijos. Aš siūlyčiau Jums apsilankyti Gvatemaloje tam, kad Jūs patys pamatytumėt, kokia baisi yra žmogaus teisų padėtis Gvatemaloje. Dėkuoju ponui Kontereras ir aš pasižymėjau Jūsų raginimą mums apsilankyti. Uh, jūsų šalyje dar kartą, tą turėsime aptarti išplėstos sudėties biure. Mūsų komitetas negali priimti tokio sprendimo ir dėl to, ar reikėtų, galima būtų parengti dar vieną rezoliuciją. Na kągi, mes išgirdome labai daug informacijos apie tai, kaip toliau blogėja ir taip jau labai prasta žmogaus teisų padėtis Gvatemaloje. Dabar norėčiau kreiptis į parlamento narius, klausdama, ar norėtumėt pasisakyti. Pane Visančias, prašau. Muchas gracias, señora viceprezidenta. Señora Sibirán. Labai dėkoju vicepirinkė ponė Sebrian, ponė Santos, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymus. Iš tikrųjų baisu buvo girdėti tai, ką Jūs papasakojate. Kaip jau buvo pasakyta pačioje pradžioje, tai ir kaip galima būtų pakartoti, tik tai būtų gerai, jeigu mūsų parlamentas patvirtintų dar vieną rezoliuciją, nes 17 tai žmonių buvo uh, Mes paskutinėje rezoliucijoje kalbėjome apie, apie septynis nužudimus. Nuo to laiko, kai patvirtinome praeitą rezoliuciją, žuvo dar 63 žmonės, septyni iš jų buvo nužudyti tik per praeitą mėnesį. Tai, kad ambasadorius praeitą mėnesį taip pat buvo išvarytas iš Gvatemalos, aiškiai parodo, kad situacija tikrai yra labai prasta, nors aš nenorėčiau dabar gilintis į to, kas įvyko detalės bet e, aš tik tai galiu pasakyti, kad tos organizacijos, kurios remia žmogaus teisų gynėjus, apgailistauja dėl tokio sprendimo. Mes kalbame apie būtinybę ginti žmogaus teisės. Ir akivaizdu, kad susidariusią situaciją turėtume pasmerkti. Prieš kelias e, savaitės mes minėjame Sakro premijos 30-metį ir Mums buvo papasakota apie tai, kas vyksta Gvatemalo ir aš manau, kad atėjo laikas realiai veikti, kažką daryti. Būtų labai gerai, jeigu mūsų delegacija galėtų apsilankyti Gvatemalo iki šių metų pabaigos. Bet to mus neramina ir tai, kad jei mes pažiūrėsime į e, teisėkurą, pamatysime, kad e, Na, e, tam tikrais įstatymais e, yra pažeidinėjamos Gvatemalos žmonių teisės, pavyzdžiui, aplinkosaugos, e, su aplinkosaugos susijusios teisės, kai konkrečiai galiu paminėti tai, kad pastaruoju metu vis dažniau atsisakoma konsultacijų su čia buvių bendruomenės atstovais. Ir šių bendrovinių vadovai apskundė vyriausybės veiksmus Ir žinome, kad ir tam tikros nevyriausybinės organizacijos taip pat skundžiasi dėl to, kad jos negali tinkamai, laisvai, netrukdomai veikti šalyje. Taip pat žinome, kad, kad turėtume padėti šioms organiza organizacijoms. Ir žinome taip pat, kad dėl taikomo vieno įstatymo da, Net ir taikus protestuotojai yra persekiojami. Ir e, baudžiama tvarka persikiojami asmenys, kurie neturė, nepardarė nieko e, neteisėto. Ir jei pažvelgsime į skaičius, ir jeigu pažiūrėsime, kiek žmogaus teisų gynėjų yra persikiojama, kiek susilaukia įvairių grasinimų, suprasime, kad mes turime nusiųsti į Gvatemalą mūsų pakomitečio delegaciją, kad galėtume situaciją įvertinti vietoje ir kad galėtume viską pamatyti savo akimis. Ir remiu jūsų visus pasiūlymus. Ačiū. Dabar norėčiau sutikti žodį ponui Fernando Pons, jis yra EIVT atstovas. Tikiuosi, galėsite pristatyti savo perspektyvą dėl situacijos Gvatemaloje. Galbūt taip pat sureaguosite į tam tikrus klausimus, kurie šiandieną buvo pateikti. Ačiū. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėtume išsakyti savo užuojoto žodžius e, vulkano išsiveržimo aukoms Venezueloje. Prašau, Guatemaloje. Na ir džiaugiamės, kad ES taip greitai sureagavo, kad buvo E, išteklių skirtą situacijai suvaldyti. Mes ir toliau stebime padėtį. Džiaugiamės, kad tiek dėmesio skiriama šiai šaliai tikrai didžiulis iššūkis, tačiau ne viskas yra vien tik juoda ir balta. Labai svarbu, kad Europos parlamentas e, testų stebėsenos procesą Na ir trumpai pabandysiu paaiškinti, kokia žmogaus teisų padėtis Gvatemaloje šiuo metu susiklošiusi. Kaip bebūtų, tai yra mūsų šiandienos posėdžio tema. Kaip žinia, ES yra grista tam tikros pamatinėmis vertybėmis ir jomis remiamas ir bendradarbiaujant su partneriais, tad Gvatemala tikrai nėra išimtis. Labai svarbu ginti žmogaus teisės. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, tikrai siekiame apsaugoti žmogaus teisų gynėjus Gvatemaloje. Mes tikrai e, esame įtin susirūpinę dėl to, kaip klostosi padėtis, kad žudomi žmogaus teisų gynėjai toje šalyje. Pakanka tiesą pasakius ir vieno tokio nužudimo, tačiau jie kartojasi ir kartojasi, ta žiauri šalta statistika tiesiog kelia šiurpą. Septyni ar net aštuoni žmogaus teisų gynėjai vien šiemet buvo nužudyti toje šalyje. Be abejo, stengiamės pasitikėti Gvatemalos e, teisėsaugos pareigūnais, Labai vylėmės, kad jie daro visą, kas įmanoma, kad būtų nubausti tų nusikaltimų vykdytojai. Labai svarbu, kad būtų nacionalinė politika, kuri padėtų apsaugoti žmogaus teisų gynėjus toje šalyje. Na, tai yra tik vienas, viena iš 150 rekomendacijų, kurios buvo pateiktos po e, tos globalios periodinės peržiūros. Labai svarbu užtikrinti tinkamą žmogaus teisų apsaugą, saugoti visus tuos asmenys, nes, kaip minėjau, mm, net vienas tokio pobūdžio nužudimas tiesiog su, sugriauna visą stabilumą ir saugumą, tai reikalauja ir daug išteklių, žmogiškųjų, finansinių išteklių. Gvatemalai būtina mūsų parama. Mes tikimės, kad Gvatemalos valdžios institucijos uh, ir toliau stengsis įgyvendinti savo įsipareigojimus Junktinių tautų žmogaus teisų komisija buvo pakviesta apsilankyti šalyje 2017 metais. Buvo atnaujintas vyriausiojo įgaliotinio mandatas 2017 metais taip pat. Tikimės, kad visų tų įsipareigojimų bus laikomasi. Ir mes be abejo tęsime savo veiklą šioje srityje. Briuselio įtaka čia yra svarbi. Mes bendradarbiaujame su valdžios institucijomis, padedame jiems rinkti nacionalinės politikos kryptis. Džiaugiamės, kad ES delegacija taip aktyviai dalyvauja darbe kartu su žmogaus teisų gynėjais e, per vadinamąją filter grupę. ES, jos valstybės narės, agentūros nuolat susitinka e, ir yra aptariami patys skubiausi, svarbiausi atvejai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pažymėti. Yra ir kitų sričių. Apie tai jau kalbėjau pačioje pradžioje. Ir čia jau buvo pasiekta tam tikros pažangos. Džiaugiamės, kad e, čia tos pažangos svarba yra pripažįstama. Džiaugiamės tuo, kad mažėja bendras žmogžudyšių skaičius šalyje. Tačiau pastarojo metų įvykiai jų žiauri grandinė tikrai kelia nerimą. Na ir kalbant apie vietinės mažumas toje šalyje, galbūt reikėtų kalbėti ne apie mažumas, o apie daugumas, nes e, ten yra įtin didelė čia buvių bendruomenė, 67 procentai gyventojų priklauso jiems. Ir tos bendruomenės turi suteikti iš anksinį sutarimą bet kokiam projektui, bet kokiai plėtros iniciatyvai, kuri gali daryti įtaką jų gyvenimui, jų kasdienybei. Stengiamasi užtikrinti, kad būtų reikalinga teisinė sistema, kad tos bendruomenės galėtų galiausiai pasinaudoti joms priklausančiomis teisėmis. Dar baigdamas norėčiau kai ką pasakyti dėl žmogaus teisų gynimo ir kovos su korupcija. Kalbant apie nebaudžiamumą ir korupciją Gvatemaloje, e, tikrai nemažai pažangos matyti. ES, ES išorės veiksmų tarnyba mm, nekarta pakartojo savo parmą e, dabartiniam komisarui Ivan Velaskis. Jis kartu taip pat generalinis prokuroras sugebėjo pasiekti tikrai gerų rezultatų. Tikimės, kad tas puikus darbas bus tęsiamas ir toliau, kad bus žengiama pirmtakų pėdomis. Na, žvelgiant į šį kontekstą, galiu pasakyti, kad taip, mes esame Guatemalos draugai, tačiau taip pat esame ir itin susirūpinę dėl tų įvykių, kurie pastaruoju metu rutuliojusi šalyje. Ypač turiuomenyje išpolius prieš mano minėtą komisiją. 17 metų rūpjūtį jau buvo nemažai nerima keliančių signalų. Komisaras Ivan Velaskas buvo paskelbtas persona non grata. Tačiau tas sprendimas nebuvo įgyvendintas. Yra ir kitų problemų, kyla nemažai kliučių e, tarptautinės e, komisijos darbui Gvatemaloje. Ir nerima kelia bandymai e, susiaurinti tos komisijos mandatą. Gvatemala e, oficialiai palaiko tarptautinės komisijos e, darbą, e, kalbant apie nebaudžiamumą Gvatemaloje. Tai yra itin svarbu, kalbant apie teisės viršinybės principą. Man atrodo, tai yra brandos požymis. Tikiuosi, kad panašios krypties bus laikomas ir ateityje. Na ir prieartėjau prie savo pastabų pabaigos. Kalbant apie nebaudžiamumą Gvatemaloje ir ES paramą, e, ji yra gana ženkli, turėminėje finansinę paramą, tai pademonstruoja ir mūsų įsipareigojimą tai šaliai. Praeisiu, praeisiais metais 5 milijonų eurų fondas buvo tam skirtas. Tikiuosi, kad tai padės tęsti kovą su korupcija, taip pat e, padės palaikyti tarptautinės komisijos E, kovojančio su nebaudžiamumu darbą. Viliuosi, kad tai sustiprins teisės viršinybės principą toje šalyje. Ačiū Jums, jeigu turite kažkokių klausimų, pabandysiu juos atsakyti. So Mr. Pons has invited for further questions. So I... Na, ko laukiame papildomų klausimų? Aš pati norėčiau e, klausimą pateikti savo ruoštų. Na, jūs kalbėjote apie tuos pozityvius dalykus, apie čia buvių bendruomenės įtraukimą į projektų kūrimą, į planų kūrimą jeigu turiuomenėje tuos mm, plėtros projektus ir svarbu tas bendruomenės įtraukti dar prieš juos įgyvendinant. Tačiau ekspertai pasisakė prieš jūs, kalbėjo šiek tiek kitaip. Jie kalbėjo apie tai, kad yra nemažai pavyzdžių, jog su čia buvių bendruomenėmis nebuvo tinkamai konsultuojamasi. Galbūt galėtumėte konkrečiau pacituoti e, tuos projektus, į kuriuos čia buvių bendruomenės bei jų sprendimai E, buvo įtraukti. Dabar dėl švedijos ambasadoriaus e, išsiuntimo iš šalies. Kalbant apie ES delegaciją Gvatemaloje, ar diskutuojama, kaip reikėtų į tokį atvejį reaguoti? Ar yra kitų ambasadorių, kurie galėtų susidurti su panašia situacija? Ar ES paskelbė kažkokį viešą pareiškimą tuo klausimu? Man atrodo, kad man įdomu būtų daugiau sužinoti apie tą strategiją susijusią su nebaudžiamumo, su kova su nebaudžiamumu. Ir dabar, ponia Ponsi, dar suteiksiu žodį dviem ekspertams. Ačiū, norėčiau kai ką pasakyti. Tai yra susijęs su čia buvių bendruomenėmis ir jų duodamu e, pilnai informuotų sutikimu. Praėjusiais metais Europos parlamentas paprašė ES institucijų e, neteikti jokios paramos, visiškai jokios paramos e, projektų rengimui Gvatemaloje, jeigu nebuvo tinkamai konsultuotasi su vietos bendruomenėmis. Tad norėčiau sužinoti štai ką ar kažkas buvo atlikta ar buvo kreiptasi, pavyzdžiui, Europos Sąjungos įmonės ar Europos investicinius fondus. Ar buvo paprašyta jų nebendradarbiauti su tomis įmonėmis, kurios galimai gyvendina projektus Gvatemaloje ir e, nepasikonsultavo su vietos bendruomenėmis? Ar kažkas buvo atlikta toje širtyje, srityje, atsiprašau, e, siekiant apsaugoti vietos bendruomenių teisės Gvatemaloje? Ponas Pons, prašau. Dėkoju, dėkoju iš pateiktus klausimus. Pradėsiu nuo štai ko. Pone pirmininkė, pirmasis jūsų klausimas buvo susijęs su konkrečių projektų įvardyjimu. E, Klausite, ar galėčiau pateikti keletą pavyzdžių projektų, kuriuos įgyvendinant buvo gautas čia buvę bendruomenių iš ankstinis sutikimas. Galbūt šiuo atveju mano kolegos būtų geriau informuoti nes būtent jie atlieka tos projektus. Ir kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, mūsų pagrindinis vaidmuo yra mm, pademonstruoti mm, vyriausybei, kitoms suinteresuotoms šalims, kad svarbu organizuoti tokį dialogą, kad reikia mm, ženkliai įtraukti pilietinę visuomenę, e, nepaisant to, koks projektas yra įgyvendinamas, jeigu tik jis yra jiems aktualus. Net ir teisinę sistemą rengiant ir įgyvendinant reikėtų tai daryti. Kai tai yra susijęs su bendruomenės interesais, teisinė sistema turėtų numatyti, jog privaloma gauti laisvą tos bendruomenės atstovų sutikimą. O dėl to, ar mes prašėme ES įmonių imtis kažkokių veiksmų. Visos ES įmonės, kurios veikia Gvatemaloje, natūralu, turi laikytis Gvatemalos įstatymų. Na ir jeigu yra kažkokių spragų toje sistemoje, toje santvarkoje, tai tik rodo, kad tikrai ne viskas yra tobula. Ir tokiu atveju, net jeigu ES įmonės laikosi Gvatemalos teisės aktų, gali būti, kad jos mm, nepasiekia to reikalingo maksimumo, kalbant apie vietos bendruomenių e, tinkamą informavimą ir jų e, sutikimo gavimą. Tad kažkokių labai konkrečių projektų galbūt šiandieną nepaminėsiu. Vis dėlto mes e, skatiname, kad geriausi įmanomi teisės aktai būtų naudojami, taikomi šalyje, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų. Buvo dar vienas klausimas, kurį pateikėte, gana svarbia tema, dėl grasinimų e, Švedijos ambasadoriui Gvatemaloje. Kiek mums žinoma, Taip, jis buvo paskelbtas nepagidaujamo asmeniu, persona non grata. Buvo taip pat. Susiklošiusi tokia situacija, mm, kai Gvatemalos vyriausybė nusprendė mm, pašalinti savo ambasadorių iki tam tikros datos, paprašė Švedijos, kad jų ambasadorius išvyktų šalies ir buvo primti ir tam tikri teisminiai sprendimai šiuo klausimu. Ir kolega mane ką tik informavo, kad taip, buvo parengta E, vyriausiojo įgaliotinio atstovo deklaraciją. Ten buvo išsakyta e, mūsų pozicija, e, parama tarptautiniai komisijai kovojančiai su nebaudžiamumu. Mes taip pat vilėmės, kad visos šios pastangos, taip pat tos diskusijos, dialogai, kurie vyksta mm, kiekvieną dieną Gvatemaloje, duos rezultatų. Tikimės, kad e, tokie E, su grasinimai susėti išsintimai iš šalies daugiau niekada nebeįvyks. Tai tikrai nėra primtina nei Europos Sąjungai. Kalbant apie švedijos ambasadorių, Taip, mes palaikome Gvatemalos vyriausybę ir tarptautinę komisiją, kuri kovoja su korupcija ir siekia patobulinti padėtį šalyje. Kągi, man atrodo, kad jau priartėjome prie šios diskusijos pabaigos. Labai ačiū Jums visiems už tai, kad pasidalinote savo išvalgomis informaciją. Be abejo, Europos parlamentas, e, kiek įmanydamas, ir toliau stebės padėti, bet tam, kad galėtumėm patvirtinti rezoliucijoms, reikia balsų daugumos ką tik pagalvojau, kad e, jau kurį laiką Gvatemala yra liūdnai pagarsėjusi dėl tam tikrų asmenų e, baudžiamumo. Tačiau neseniai viena moteris prabilo apie čia buvių, e, žiaur elgesi su čia buviais ir ji E, susilaukė ir Europos parlamento dėmesio. Vis dėlto ir toliau ta nebaudžiamumo problema yra tikrai didžiulė. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote. So, okay, now we stay in the region. Kągi toliau kalbame apie tą patį regioną, bet keliamės į kitą šalį Centrinė Amerikoje. Kalbėsime apie Nikaragvą. Europos parlamentas Kubos tvarka buvo priemęs rezoliuciją dėl žmogaus teisų ir demokratijos Nikaragva, Nikaragvoje ir apie Franceską Ramires. Na ir jeigu šią savaitę būtų tvirtinama rezoliucija, tai ji būtų žymiai ilgesnė, nes e, buvo užsipulta, e, nes buvo užpulta taiki demonstracija Nikaragvoje. Pas mus atvyko Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas ponas Pons ir jis mums e, pateiks informacijos apie tai, kas atsitiko praėjusiais metais patvirtinus rezoliuciją. Ir norėčiau paprašyti pakomentuoti naujausias diplomatinės iniciatyvas dėl Nikaragvos. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Po to, kai Europos parlamentas patvirtino savo rezoliuciją, O tai atsitiko 2017 metais. Rezoliucija buvo minimas konkretus Franceskos Ramirės atvejis. Deja, po tos rezoliucijos patvirtinimo buvo ir labai kitų skaudžių atvejų, kuriuos ir norėčiau paminėti. Dėl Franciskos Ramirės mes iš labai arti stebėjome visą situaciją. Na ir šiuo metu galime pasakyti, kad kalbant apie šį konkretų atvejį. Buvo sugražinta e, anksčiau e, konfiskuota medžiaga. Franciska Ramirės labai įsitraukusi į tai, kas šiuo metu vyksta Nikaragvoje ir jos pilietinėje visuomenėje. Uh, Kaip kad sakė pirmininkė, dabar turime tikrai puikią progą pakalbėti apie tai, kas vyko visiškai neseniai. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, bet turėsiu paminėti keletą dalykų, Tam, kad nekalbėčiau per nelik ilgai, pasistengsiu apsiriboti tik tais esminiais įvykiais. Jeigu pamiršiu ką paminėti, tai jūs man galite tą priminti vėliau. Kaip sakiau, dabar norėčiau apsiriboti pačiais svarbiausiais įvykiais. Balandžio mėnesį prasidėjo labai neramus laikai Nikaragvoje. Vyriausybė pateikė pasiūlymą e, padidinti mokesčius buvo siūloma padidinti mokesčius tiek įmonėms, tiek ir darbuotojams. Na ir e, tokios priemonės e, susilaukė didžiulio visuomenės nepasitenkinimo. Tam priešinosi ir įmonės, taip pat ir darbuotojai vyko viešos demonstracijos. Deja. Mas, e, policija ėmėsi smurtinių veiksmų prieš tokias e, e, demonstracijas, buvo ir žuvusių asmenų, apie 140 žmonių, ko gero, žuvo per demonstracijas, gal ir daugiau. ES stebi situaciją šioje šalyje. ir iš karto buvo sureaguota. E, išorės veiksmų tarnyba pateikė daug pareiškimų, buvo imtas ir konkrečių veiksmų. Mes e, naudojame visas turimas priemonės tiek e, Briuselėje, tiek ir mūsų delegacijoje Managvoje. Mūsų vyriausioji įgaliotinė taip pat nekarta pasisakė apie šią šalį ir nuolat pabrėždavo, kad Nikaragvos žmonėms turi būti užtikrinta teisė į taikias demonstracijas. Ji paragino vengti smurto, e, siekti taikių demonstracijų, taip pat paisyti ir tarptautinių standartų. Buvo e, visi paraginti susilaikyti nuo smurto. Taip pat E, buvo siūlyta siekti visą apimančio tvaraus dialogo. Tam, kad būtų galima spręsti ir kitus su demokratija susijusius klausimus. Ką turiu omeny? Kaip žinia, E, žmonės buvo nepasitenkinę ne vien tik tais, e, nepatenkinti ne, ne vien tik tais dėl mokesčių, jie protestavo ir dėl kitų aspektų, kuriuos galėčiau paminėti. Mes norime, kad vyktų taikus dialogas, kad būtų užtikrintas teisingumas ir demokratija. Mes kreipiamės į šią šalį, ragindami patraukti į baudžiamąją atsakomybę tuos, kas ėmėsi smurto. Nepriklausomai nuo to, ar tai buvo paprasti žmonės ar, ar policininkai. Na, o dabar mes taip pat labai atidžiai stebime, kas vyksta toliau. Žinome, kad Europos parlamentas yra patvirtinęs e, rezoliuciją, prisimename, kad ir per plenarinę sesiją jau yra vykusios diskusijos apie šią šalį. Yra ir tokių įvykių, kurie mus nuteikia bent kažkiek tai optimistiškai. Amerikos žmogaus teisų komisija yra pateikusi nemažai rekomendacijų. Mes manome, kad tas rekomendacijas būtina įgyvendinti ir stebėti pasiektą pažangą. Tai labai trumpai, jeigu turėsite kokiu nors klausimu, tai mielai juos atsakysiu. paminėjau pačius svarbiausius įvykius. Beje, norėčiau priminti, kad nors žmonės ir žūsta, bet imamasi ir įvairių iniciatyvų. Štai ir praėjusią savaitę buvo surinktos apvalio stalo diskusijos po ilgą laiką trukusios tylos. Na ir galiausiai buvo pasiektas susitarimas ir bent jau visi teoriškai įsipareigojo atsižvelgti ir į tuos pasiūlymus, kuriuos nuo pat pradžių e, teikia Europos Sąjunga. Tose diskusijose dalyvavo ir Junktinių tautų atstovai, ir Amerikos žmogaus teisų komisija, ir kiti. Buvo nutarta į šį procesą glaudžiau traukti ir Europos Sąjungą. Europos Sąjunga dirba savanoriškų pagrindų, beje, Europos Sąjunga jau ėmėsi per pastarąsias savaitės tam tikrų veiksmų su Nikaragvas vyriausybės kvietimu. Ir tikrai norėtumėm, kad būtų imtasi veiksmų įvairiose sektoriuose, kad e, procese dalyvautų ir pilietinė visuomenė, ir studentai, ir religinės bendruomenės, įvairios organizacijos. Mes buvome susitikę ir su šios šalies valdžios atstovais. siekdami, kad būtų rastas e, tinkamas sprendimas, kad prasidėtų dėrybos. Na, kol kas dar per e, anksti kalbėti apie dėrybų rezultatus, viskas dar per nelik neapčiuopiama. Sprendžiamas problemos, kurios aktualios Nikaragvo žmonėms. Mums labai svarbu, kad būtų palaikomas taikus, ambicingas dialogas. Taip pat šiame E, dialoge turėtų būti svarstomi visi labiausiai šiuo metu rūpimi klausimai. Aišku, mes glaudžiai bendradarbiaujame su tarptautiniais partneriais, taip pat ir su e, Nikaragvos bažnyčia. Procese gali dalyvauti visi, kurie nori prisidėti prie to, kad e, galų gale būtų sustabdytas smurtas. Panašu, kad dialogas prasidėjo. Tikimės, kad jis atneš e, konkrečių rezultatų Nikaragvo žmonėms. Ir tikrai norėtumėm, kad būtų užkirstas kelias naujoms smurto bangoms. Tai tiek, aišku, yra ir daug kitų svarbių klausimų, kuriuos galėčiau aptarti. Na, bet jeigu jūs turite kokiu nors konkrečių klausimų, tai mielai juos atsakysiu. Ačiū. So, I don't know if members. Nežinau, ar pakomitečio nariai, nariai norėtų užduoti klausimus. Pone Zeder, prašau. Ja, vielen äh, Dank, Frau Vorsitzende. Und, uh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už ką tik patiktą pranešimą. Reikia pasakyti, kad Daniel Montega režimas tampa ne tik e, vis labiau autokratiniu, ne tik įgyja vis daugiau autokratinių bruožų, bet e, panašu, kad viskas virsta tikra diktatūra. Ir to vyksta kurį laiką. Tikrai nesuprantu, kaip ES vis dar gali tai remti. Yra pažydinėjamos piliečių teisės, žmogaus teisės. Žinome ir konkrečių atvejų. Na ir kai tai vyksta kitose šalise, yra skelbiamas sankcijos. Pavyzdžiui, uždraudžiama e, e, tokius e, nusikaltimus vykdant, vykdantiems žmonėms atvažiuoti ES arba yra konfiskuojamas ES jų esantis turtas. Noriu pastirauti, ar ketiname imtis panašių priemonių Nikaragvos valdžios atstovų atžvilgių. Kodėl nesiemus kažkokių veiksmų, kurie skaudžiai paliestų ir Nikaragvos valdžios pareigūnus? Nepakanka vien tik tai su raginimu. Yra būtina siekti, kad e, būtų į laisvę pažeis, e, e, paleisti dabar neteisėtai įkalinti žmogaus teisų gynėjai. Aš turiu vienam klausimėlį jums. Jūs sakėte, kad taip pat bendravote su bažnyčios atstovais Nikaragvoje. Skaitydama žiniasklaidą sužinojau, kad Labai daug jaunuolių vadovauja protesto akcijoms. Ir ar jūs palaikote kokį kontaktą su jais, ar jei taip, tai kaip a, jie organizuojasi, kaip, kaip jie veikia kartu? Pone Pons, prašau. Taip, dėkoju, labai dėkoju Jums už pateiktus klausimus. Ir pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad šiuo metu ES negalvoja apie sankcijas, nes manome, kad galima imtis kitų veiksmų, kurie būtų veiksmingesni šiuo politiniu momentu, tam, kad galima būtų paremti ir paskatinti dialogą. Galėtume netgi reikalauti, kad vyktų dialogas ir dialogo metu galėtume kalbėti visomis temomis ir apie demokratiją, ir apie teisingumą. Ir akivaizdu, kad šiomis temomis iš pradžių nebuvo norima kalbėti. Vyriausybė tokį tikrai neketino daryti. Ir pradžioje vyriausybė norėjo, kad mūsų dialogas apsiribotų tik tam tikromis temomis. Tačiau mes manome, kad būtent dialogas e, yra labiausiai reikalingas. Dabar, kaip sakiau savo žanginėje kalboje, mes taip pat um, manome, kad Nikaragvos gyventojai patys turi spręsti, tai kaip galima būtų du, uh, įveikti dabartinės problemas, kad galima būtų toliau plėtoti dialogą. Ir mes galime tik tai tikėtis, kad visi parodys vadovausias bendradarbiavimo uh, dvasia. Taigi mes galime suformuluoti savo uh, klausimus, savo prašymus plėtoti toliau šį dialogą. Toliau, sakydamas į kitą klausimą, galiu pasakyti, kad, kad galiu priminti jums tai, apie ką kalbėjau savo žanginėje kalboje. Taip, iš tikrųjų, mes e, bendradarbiavame su studentais, tai yra toks piliečių alijansas, tai organizacija, kuri vienyje įvairias student, studentų asociacijas. Uh, Beje, ten atsavome kitoms žmonių asociacijoms, kurios dalyvauja protestuose. Mūsų kolegos, kurie lankėsi Nikaragvoje praeitą savaitę, Katė Hafeld ir direktorius atsakingas iš Latino Amerikos šalis lankėsi Nikaragvoje Ir e, savo apsilankimo metu jie buvo susitikę su protestuotojų atstovais, e, e, tuo tarpu ir su studentais. Ir, nes iš tikrųjų studentai šiuo metu vadovauja protesta, protestams. Kaip minėjau žanginėje kalboje, ne mes galime iš tikrųjų, net mes neturime galimybės priimti sprendimų šioje srityje, bet mes manome, kad mes prisidedame prie to, kad šis dialogas vyktų ir tikimės, kad praeitą penktadienį pasiektas susitarimas būtų geras pagrindas tolesniam darbui, tai būtų toks atspirties taškas. Uh, kuris, e, dokumentas, kuris parodytų Nikaragvai, kaip galima būtų bandyti įveikti dabartinę krizę, dėl kurios beje kenčia visa šalis. Na kągi, aš tikiuosi, kad bent jau uh, bus nutrauktas smurtas, bet galima kalbėti ir apie kitas problemas Pavyzdžiui, tai, kad e, šaliai vadovauja vyras ir žmona. Vyras yra prezidentas, o jo žmona yra prezidento pavaduotoja. E, tai vargu, tokia situacija vargu yra manomas e, demokratinėje šalyje. Gal ir apie tai reikėtų kalbėti. Toliau, aš nežinau, ar atvyko jau žmogus, kuris jau atsakyti į aštuntą klausimą. Aš turiu galvoje komisijos e, darbuotojus. Ar išorės veiksmų tarnybos, e, tarybos, dar, tarnybos darbuotojai turėjo atsakyti tą klausimą. Aš siūlau iš karto perėti prie aštuntojo darbo tvarkės punkto. Taigi pastarajame mūsų pakomitečio posėdį, kuris vyko gegužės 15 dieną, buvo numatytas e, laikas klausimams ir atsakymams, tačiau uh, Mes vėlavome ir todėl negalėjome e, surenkti klausimų atsakymų sesijos ir komisijos e, tarnybos sutiko pateikti savo atsakymus mūsų klausimus raštu. Du pirmieji, į du pirmosius klausimus buvo atsakyta, o į trečią klausimą aš tikiuosi bus atsakyta šiandien. Aš buvau šių klausimų autorė, jie buvo pateikti jums gegužės 15 dieną ir atvirai turiu pasakyti, kad aš negaliu jums pasakyti, kodėl uh, jūs nesugebėjote mums pateikti atsakymo raštu visus klausimus, nes aš uh, galiu tik įsivaizduoti, kad jau gegužės 15 dieną jūs buvot pasiruošę mums pateikti atsakymus. Taigi mes dabar šios klausimus sutraukėme į šio posėdžio darbo atvarkę. Taigi kokie buvo klausimai? Uh, Aš e, savo klausime priminėjau Jums apie parlamento 2017 metų žmogaus teisų padėties e, metinę ataskaitą, kurioje mes pasidžiaugiame e, tuo, kad buvo sėkmingai įgyvendinamas ES žmogaus teisų gynėjų apsaugos mechanizmas, jį gyvendina pilietinės visuomenės konsorciumus ir jis padeda žmogaus teisų gynėjams visame pasaulyje mes paraginome tęsti tol, e, e, ir toliau e, gyvendinti šį mechanizmą po 2016 m. spalio mėnesį ir paraginome padidinti jo gebėjimus. Mūsų neramina tai, kad šis mechanizmas gali nustoti veikti 2018 m. spalio 1 dieną. Ir mes norėtume jūsų paklausti, kokiu teisiniu priemoniu buvo imtasi tam, kad būtų užtikrinta, kad šis mechanizmas veiktų ir po spalio pirmosios dienos ir koks bus jo gyvenimo tvarkaraštis. Taip pat mes norėtume paprašyti, kad tvirta, aiški parama žmogus teisų gynėjams ir toliau būtų vienas iš mūsų politikos tikslų, kad būtų gyveninamos dabar galiojančios gairės. Ir ta, mes paklausime, kodėl. Uh, ar planuojama padidinti finansavimą skirtą žmogaus teisų apsaugos apsaugai, tiesioginiai apsaugai pagal pirmąjį šal, paramos šalims schemos tikslą. Dėkoju. Galiu Jums e, pasakyti, kad šiuo metu komisija baigia renkti daugiametį veiksmų planą, kuris bus įgyvendinamas nuo 2018 metų iki 2020 metų. Čia kalba eina apie žmogaus teisų. Uh, gynėjų apsaugos mechanizmą. Mes atsižvelgėme savo veikloje į mūsų dialogą su parlamentu, kuris baigėsi balandžio mėnesį. Mes suprantame, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad šis žmogaus teisų gynėjų apsaugos mechanizmas ir toliau veiktų. Ir toliau mes jau ėmėmės veiksmų tam, kad galima būtų nu, numatyti finansavimą dar vieneriems metams ir tas finansavimas turėtų būti pradėtas e, e, teikti šių metų Liepos e, mėnesį. Ir šis finansavimas numatytas vieneriems metams. Kartu mes baigėme renkti kvietimą teikti paraiškas, jis turėtų būti paskelbtas 2018 m. rugsėjo mėnesį, tam, kad galima būtų pasiruošti mechanizmo gyvendinimui po šių metų spalio pirmosios dienos. Ir taip pat jūs žinote, kad mes turime veiksmų planą 2018-2020 metams, tai jau minėjau. Taigi visi šie veiksmai turėtų užtikrinti, tai, kad ir toliau e, žmogus teisų apsaugos mechanizmas būtų gyvendinamas ir toliau. Tai yra prioritetinis e, mechanizmas, prioritetinė e, priemonė, kurią mes turime, tai labai svarbi, ypač išsiaiškinti dabartinę situaciją, dabartinės aplinkybės. Ir atsakydama jūsų paskutinį klausimą, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes išgirdome jūsų prašymą ir suprantame, kad reikia gal pirminybę teikti tiems veiksmams, kurie pa, užtikrina, kad pilietinės visuomenės atstovai galėtų laisvai veikti. Ir todėl mes manom, galvojame dabar apie tai, kaip galima būtų sustiprinti parmą teikimą pagal žmogus nesugynėjų apsaugos mechanizmą. Dėkoju. Jūs pateikėte mums atsakymą ir aš norėčiau jūsų taip pat dabar paklausti, ar tą informaciją galės gauti tik ir tos nevyriausybinės organizacijos, kurios yra konsorcijomo narės, nes joms reikia tos informacijos, kur galėtų toliau veikti. Taip, taip, mes jau susisiekėme su konsorcijumu, vyksta diskusijos dėl pereinamųjų kontraktų, taigi jiems yra žinoma apie tai, kas vyksta. Ir be abejo, taip, mes galime pasidalinti šią informaciją su visais, jį, ką jį gali sudominti. Uh, Be abejo, tie, kas e, dirba konsorciume, taip pat e, e, norėdami gauti daugiau informacijos, turės kreiptis į jūs, o ne į mus, nes mes, nes mes neturime teisės skleisti šios informacijos. Dėkuoju Jums už šį atsakymą. Da, džiugiuosi, kad pagaliau į mano klausimą buvo atsakyta ir aš tikiuosi, kad kitą kartą, kai mes pateiksime Jums uh, savo klausimus, jūs bus atsakyti laiku ir kad savo posėdį taip pat galėsime surasti laiką klausimų ir atsakymų sesijai. Na ką, jau šį posėdį galime baigti, tęsime darbą rytoj, pradėsime dirbti 9 valandą ir keisime nuomonėmis